Herr Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Ponios ir ponai, prašau jūsų dėmesio, prašau susėsti visus. Ar galėtų visi pasiklausyti? Francis Virts norėtų kreiptis į parlamentą. Pirmininkė kolegos, dėja turiu nemalonę pareigą jūs informuoti.